prieš e, pradedant kalbėti apie Niderlandų pirmininkavimo programą, mes turime keletą e, savo darbinių klausimų spręsti. E, jūs buvote informuoti, kad pirmininkų suėga nusprendė vidinių reikalų komiteto paprašyti išsiaiškinti situaciją Danijoje su socialinės pagalbos teisės aktais. Uh, E, susijusiais su migrantais. Ir pirmininkų suėgos prašymų aš paprašiau piliečių e, teisų komiteto užsimti šito klausimu ir šio komiteto koordinatorius e, daugumos balsavimo nusprendė šitą klausimą spręsti kitą, per kitą posėdį, o ne iš karto. Tai yra, tai vyks, tai yra sprendimas iš sausio 15 dienos posėdžio. Komitetas užsim šito, klaus, šito klausimo sausio pabaigoje vasario pradžioje. Ir ponas Numbers su juo buvo susisiekta. Ir mes turime šitą klausimą išspręsti e, be e, be patikrinimo ir e, rydienos e, ryte per plenarinę sesiją šitą klausimą galėtume spręsti. E, mes pasiaiškiname, ar yra šitokiam sprendimui dauguma ir frakcijos didelė dauguma iki šiandienos, rydė, šiandienos rydeno, ryto. Man buvo pasakyta, kad šitą klausimą į darbo tvarkę įtraukti nėra skubu. Įdomu, daug... Pone pirmininkė, dėkoju iš jūsų paaiškinimą. Atrodo, kad yra daug žmonių, kurie nenorėjo diskutuoti apie e, Danijos susiklošusią situaciją. Man atrodo, kad čia kyla ES patikimumo klausimas ir e, čia